balsavimas įvyks ketvirtadienį 11 val. Be to, galiu Jums pasakyti, kad kitas posėdis įvyks rytoj, 2009 e, e, spalio 20 dieną nuo 9 iki 13 valandos ir nuo 15 iki 18 iki 21 valandos. Ir dabar baigiu šiandieninį posėdį, linkiu visiems malonaus vakaro.